So, Mėly kolegos, prašau susėsti ir pradėsime posėdį. 14 darbo tvarkės punktas. Noriu pasveikinti Elke Kioning, kuri yra bendros pertvarkymo valdybos pirmininkė. Daktarės Kioning antras apsilankimas pas mus šiais metais ir ji oficialiai turėtų pristatyti 2016 metų valdybos ataskaitą. Esu įstikinęs, kad tai bus puikiai proga taip pat mums pasikalbėti apie pastarojo meto svarbesnius pertvarkymo atvejus, kurių, kaip žinote, yra buvę Europoje ir e, kurie parodė, kad mūsų nauja, dar neišbandyta gaivinimo ir pertvarkymo sistema protingai sugeba susidoroti su vairiomis situacijomis. Pagal mūsų taisyklės, e, siekiant minimiz, minimizuoti poveikį finansiniam stabilumui ir galiausiai mokesčių mokėtojams. Na, ar pavyko minimizuoti tai, tai yra diskusijų klausimas, bet pirmiausia dabar žodis Elke Keneg. Ačiū, ponė pirminkėja, gerbėjai parlamento nariai. Man malonu šiandien kalbėti jūsų komitete ir pristatyti mūsų 16 e, metų ataskaitą, kuri šiuo metu kaip tik yra ką tik paskelbta ir vieną egzempliorių ką tik įteikiau jūsų pirmininkui. Manau, kad jūs labiau domina ateitis ir dabartiniai klausimai negu praeitis, todėl aš pabandysiu apie tai daugiau kalbėti. Pertvarkymo, pas, pasirinkimas pertvarkymui, stiprinimas 140 e, e, bank, bankų yra vienas svarbiausių mūsų užduočių. E, aiškiai turiu pasakyti, kad po to pasirinkimo pasiekti per vienerius metus neįmanoma. Bet e, su nacionaliniu pertvarkymo institucijų, kur, kur, su kuriamis kartu mes sudarome pertvarkymo mechanizmą, 16 metais e, valdyba parengė ir patvirtino maždaug 92 pertvarkymo planus didžiausiams bankų grupėms, kurios yra bankų sąjungos dalis. Veiksmingas pertvarkymo planavimas e, priklauso, kaip jūs sužinosite, mums pavyko išmokti, e, nuo atitinkamų bankų duomenų. 2016 metais mes tapome labai populiarūs, nes paprašėme bankų pateikti tokius įsipareigojimų duomenys iš svarbiausių bankų grupė, paprašome šių duomenų panaudodami konkretų šabloną. Mes dirbom kartu su SSM, kad nedubliuotume savo prašymų pateikti duomenis, e, jeigu tokius duomenis SSM jau turi. Bet e, tai yra duomenis, kurių paprastai prižiūrėtojai nerenga. Tie duomenys padeda mums dirbti. E, nustatant minimalius reikalavimus nuosaviems fondams ir atitinkamiems įsipareigojimams, tai yra MREL. Ir taip pat e, tie duomenys reikalingi, skubiai reikalingi, e, priimant vidinio pertvarkymo ir kapitalizacijos sprendimus. Taigi duomenys yra vienas svarbiausių temų. 16 metais mes e, laikantis pradinio MRL požiūrio, atsižvelgdami be kita ko į tai, kad Europos MRL reguliavimas vis dar vystosi ir lapkričio mėnesio paketas dar turi būti užbaigtas ir gyvendintas. Ir šis paketas, aišku, bus integruotas į tarptautinius TILAC e reikalavimus. Jis sukurs dviejų ramščių sistemą, kur mes, dėl ko mes e, kėlėme savo klausimus jau anksčiau Tačiau reikia tarti įspėjimo žodį. MRL reikia dar sukurti, o bankos, bankams ir rinkoms reikia aiškumo dėl teisinių pagrindų. Vienas dažniausių prašymų, kurį išgirstame, klausimų, kurį išgirstame, būtų, kokios bus konkrečiai taisyklės, aiškios taisyklės. Taigi mes turime ypač dirbti ties kreditorių hierarchijos klausimų ir dėl to kokios priemonės yra tinkamos. Bet yra vienas dalykas, kurį visą laiką kartuojame bankams, nėra priežasties laukti ir pasižiūrėti, kuo bankai greičiau pradės kurti MRL, tuo mažiau e, gelbėtų, gelbėjimo reikės bankų mokesčių mokėtojų pinigais. 2016 metais apskaičiavome informatyvus neprivalo samrėl tikslinius lygius, svarbiausias bankams, intensyviai komunikavome su bankais ir e, pranešime, kokie yra mūsų lūkesčiai, kad bankai turi pradėti e, dirbti siekdami tų tikslų, e, laipsniškai aišku. Mūsų pertvarkymo planavimo darbas neapsiriboja vėl MRL ir kitos temos taip pat yra kritinės funkcijos, prieiga prie finansų rinkos infrastruktūros, informacinių technologijų sistemos, trūkumų šalinimas teisinėse struktūrose, kai viena ar kita organizacija struktūra atrodo labiau kaip labirintas, o ne struktūra. Vis, ties viso tuo buvo dirbama, tačiau pertvarkymo planavimas nėra vienorių metų projektas. Mūsų bendravimas su vietos, su nacionalinėmis institucijomis yra labai svarbus ir rezidos politikos geriausios patirties e, planavimas vyksta 2016 metais ir dabar iki šiol mes pasiekėme pažangos, kurdami bendro pertvarkymo fondą. Praėjusiais metais e, buvo surinktas nuo 6,6 milijardo e, įnašų ir dabar fonde yra 17,4 milijardų eurų. Be to, apie tai, ką jau esu pranešusi. Pabaigėme paskolų e, e, linijų susitarimus su visomis valstybės narėmis ir remiame darbą dėgiant e, bendrą limitų nustatymą bendrai, bendram pertvarkymo fondui. Toliau 17 metais mes dirbame visose šiose sritise, mes plečiame ir giliname tą darbą. E, dirbame ties to, kad operacionalizuotume e, pertvarkymo planus, kad jie veiktų tikrovėje. Mes dirbame daugiau analitinio darbo rangą, pasakyti, kad vidinė rekapitalizacija bus tokia tvarka vykdoma, po to padengiamos pa, e, nuostoliai, padengiami nuostoliai ir tai suderinama su įmonių teisinė sistema. Mes e, giliname preferencinės pertvarkymo strategijas ir priemonės ir kalbame apie materialinius trūkumus. E, čia dar yra klaustukų, bet e, viskas aiškėja pamažu. Renkintis veiksmingam tarpvarsiniam pertvarkymui dar vienas prioritetas ir mes dirbame su kitomis pertvarkymo institucijomis E, tiek bankų sąjungos, tiek nebankų sąjungos e, valstybėmis karėmis. Ir taip pat vyksta tarptautinis darbas kartu su Junktinė karalystė ir JAV. Mūsų tikslas dėl MRL, ką ir asmenė kartą pasakė, yra pradėti kurti privalomus MRL tikslus ir konsoliduotame ligmenyje visoms bankinėms grupėms ir ypač e, spręsti MRL kokybės klausimą vienoje grupėje. Tai yra būtent kokios priemonės būtų tinkamos MRL. Bet kokie sprendimai dėl politikos, e, dėl teisės aktų galiojančių jau dabar, tai yra galvojant apie lapkričio paketą ir taip toliau, kas tu susiję, Taigi, nors ir sudėtinga, turime sekti šias rytis ir, žinoma, mes atsižvelgsime į pastarąją meto patirtį su pertvarkymo atvejais. Ir galbūt galėčiau paminėti paskutinės keturias mūsų darbo savaitės. Kaip žinote, birželės 7 dieną valdyba patvirtino pirmąjį pertvarkymo sprendimą, dėl ko buvo parduotas banko, pradėtas banko populiar pardavimas banko Santander už vieną eurą. Ispanijos e, pertvarkymo institucija FROB yra atsakinga už tai ir įgyvendina e, pertvarkymo sistemą. Tai buvo vadovėlinis atvejis. Mes iš tikrųjų e, mes pasinaudojame artimų bendradarbiavimų tarp Europos ir nacionalinių institucijų nuo antradienio vidurnakčio iki trečiadienio ryto viskas buvo padaryta. Banko paties e, įsipareigojimai pradėti procesą taip pat buvo svarbus. Na, o tolesnis e, privatus pardavimo procesas taip pat buvo panaudotas, e, kuris buvo įtrauktas į mūsų sprendimą, nes tokio didžio banko pardavimas per keletą dienų yra neįmanomas, jeigu nebūtų uh, Tai jau sukurtas geras procesas. Kitų dviejų mažų Italijos bankų region, Veneto regione situacija, Banko Populiaro de Vicenza ir Veneto banka, kurie buvo paskelbti kaip žlugantis ar galinti žlugti ECB e birželio 23 dieną, buvo, jų situacija buvo skirtinga. Tų bankų situacijos blogėjimas pastarosius du metus reiškia, kad jų dydis smarkiai sumažėjo ir jų kritinės funkcijos e, susiaurėja ir likusios svarbiausios funkcijos, tai indėlių prieimimas, e, buvo vykdomas per 30 kitų bankų regione. Ir mes padarėme išvadą, kad pertvarkymo veiksmai nėra reikalingi ir kad galima pagal reglamentus, pradėti jiems taikyti normales Italijos nemokumo procedūras be jokios didesnės rizikos finansų rinkai ar realiai ekonomikai. Italijos valdžia po to nusprendė, kaip toliau elgtis e, patys. Na ir pabaigai, praėjusią savaitę komisija e, leido imtis atsargumo rekapitalizavimo Montepaski banke. Ir čia pirmą kartą ši priemonė pagal direktyvą buvo panaudota. Ši taisyklė, e, aiškiai numatyta pagal gavinių ar pertvarkymo direktyvą, Na ir nors pirmasis e, pertvarkymo sprendimas dėl banko populiarų parodė, kad ES pertvarkymo sistema yra e, veiksminga, mes taip pat nustatėme sričių, kuriuose reikia patobulinimų. Bet tai nėra dar galtinis sąrašas. Visų pirma, Ispanijoje nėra moratoriumo priemonės. Bet jeigu reikia šiek tiek daugiau laiko, pavyzdžiui, viską padaryti per savaitgalį, Mūsų valdyba visada buvome įstikinę, kad yra daug pranašumų, jeigu egzistuoja moratorimo priemonė, kurią gali panaudoti pertvarkymo institucija. Antra, jau anksčiau apie tai, ką esu kalbėjusi, apie duomenų prieinamumą. Pertvarkymas, kaip banko populiar, kaip sakiau, bankas gerai bendradavimo Tačiau labai svarbu, kad būtų prieinami įsipareigojimų duomenys, nedelsant. Ir taip pademonstravo, kad, yra, kad MRL yra taip pat svarbus. Taigi bankų investicijos į infrastruktūrą, kad e, būtų tie duomenys prieinami, yra viena iš tų išmoktų pamokų. Kitas klausimas, kuris iškylo ir tai nėra nauja tema tai yra finansavimas ar likvidumas pertvarkymo metu. Banko populiar e, atveju bankas artėjo prie žlugimo, nes e, smarkiai sumažėjo jų likvidumas atsiemus indėlius. Todėl tam, kad būtų gražintas likvidumas trečiadienį, reikėjo imtis žingsnį trečiadienį. Na, pirkėjas padėjo tą likvidumą atstatyti, tačiau Finansavimas pertvarkymo atveju yra labai svarbus, e, svarstant tai kartu su centriniais bankais. Bendradarbiavimas bankų sąjungoje yra labai svarbus, tačiau netgi šiuo atveju buvo čia reikalas susijęs su nedėlio JAF dukterinė įmonė. Ir gerai, kad bendradavimas buvo geras šiuo atveju ir tai nevirto problema. Na ir pagaliau Kalbant bendriau, mums reikia atidžiau panalizuoti ir paskatas, žvelgiant į vairias sistemas. Man atrodo, kad privatus sprendimas, privatus perimimas yra geriausias ir preferencinis sprendimas. Jeigu ne, tuomet pertvarkymas galėtų būti tas kitas atvejis. Tačiau problemų gali kilti kai nemokumas yra geresnis kelias kreditoriams. Ką aš čia turiu galvoje? Komisijos 13 metų bankų komunikatas turėtų būti dar kartą patikrintas, e, palyginant tai, kokia pažanga pasiekta, su to, kokia pažanga pasiekta, dėgiant naują pertvarkymo sistemą. Dabar jau yra 17 metai ir artėja 18 metų peržiūra. E, kaip sakiau, jokių būdų aš visų temų čia neapžvelgiau, bet e, čia turėjau dabar sustoti, nes ir taip jau gana ilgai kalbu. O jo. Dėkoju už jūsų įžanginį žodį. Jūs paminėjote keletą problemų tame ir e, susijusią su likvi, parama likvidumui, likvidumo palaikymu. Tai aišku susiję su vadinamąją backstop programa ir aš labai tikiuosi, kad komisija labai atidžiai ir išmaniai e, nustatys e, tuos pakeitimus, e, prie kurių turės prisitaikyti mūsų bankai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbame apie ateitį šiandieną ir tai yra svarbu. Bankų sąjungos vienas iš tikslų užtikrinti, kad bankai būtų atsparus ateities krizėms, kad nereikėtų mokesčių mokėtojų pinigais gelbėti bankrutuojančių bankų. Stengiamasi sumažinti rinkos fragmentaciją ir sugriežtinti taisyklės eurozonoje. Taigi, pertvarkius bankų populiar ir italų bankus, gali susidaryti įspūdis, kad e, taisyklės buvo taikomos ginčytinai. Kiek tai atitiko bankų sąjungos tikslus? Ir konkrečiai, ar tikrai sugebėjome išvengti mokesčių, mokėtojų pinigų panaudojimo, gelbėjant tuos bankus ir ar po to Pritaikius tuos pertvarkymo mechanizmus e, rinka nebus labiau fragmentuota. Man norėtųsi e, žinoti, e, koks kelias mūsų laukia ateityje, koks yra tinkamas kelias pirmin. Vokietijos finansų ministras užsiminė, kad taisyklės reikia keisti. Ką Jūs galvojate, ar tikrai taip reikėtų padaryti ir jeigu taip, tai ką? ir kaip. Norint išvengti įspūdžio, kad taisyklės ne visiems yra taikomas vienodai. Dėkuoju iš klausimą. Manau, kad pakankamai aišku, jeigu pažvelgsite į banko populiar pertvarkymo atvejį, tai e, mes e, elgiamės visiškai e, pagal bankų sąjungos taisyklės. E, rinkoje nebuvo užkratas paskleistas ir banką bet kuriuo atveju indėlininkai ir išgelbėjo. E, jeigu pažiūrėsite į Italijos atvejį ir į pertvarkymo perspektyvą, tai mes padarėme padarėme išvadą, kad šiam bankui to, e, taip sakant, e, visuomeninės svarbos testo nereikia. Na ir tokiais atvejais e, einama į nemokumo procedūrą, bankroto procedūrą, tai neharmonizuoti dalykai, remiasi nacionaliniais įstatymais ir tada na, nacionalinė vyriausybė eh, nutarė panaudoti viešasias lėšas, eh, tam pritarė generalinis direktoratas komisijoje. Skubos, žinoma, tame reikale nėra, bet aišku, reikės išanalizuoti šią situaciją, pažiūrėti tas paskatas kuris buvo panaudotos. E, Komisijos komunikate e, šimtaprocentinio pertvarkymo e, savininkų lėšomis nereikalaujama e, ir tam tikros paramos likviduojant banką panaudojimas e, nėra visiškai neįmanomas, ypač jeigu tikslas yra užtikrinti, kad tas likvidavimas būtų tvarkingas. Dėkui. E, svarbu priminti, kad tie bankai buvo likviduoti, jie buvo uždaryti. Čia, kad nekalbėtume apie skirtingus dalykus. Pone Bereš dabar. Labai ačiū, ponė Kionigė. Iš tikrųjų, bankų sąjungos istorijoje dabar matom labai svarbų momentą, kai dabar vartojamos tos pirmosios mūsų parengtos priemonės e, ir įsivaizduoju, kad per vieną mėnesį jums neteks e, pertvarkyti trijų bankų vienu metu. Kita vertus, reikėtų ir pasimokyti iš to, kaip pasiteisino tos įvairios panaudotos priemonės. Beje, Europos parlamentas ir taryba dabar diskutuoja apie rizikos dalyjimas ir rizikos mažinimą, o Dabar po to, iš to, ką jūs pasakėt mm, ir iš tų elementų, į, kur, į kuriuos jūs atkreipėt dėmesį, galima sakyti, kad e, iš tikrųjų labai skubu dabar jau pasimokyti e, iš sukauptos patirties ir truputėlį sustoti. Taip, E, rizikos valdymas ir dalymasis rizika. Bet aš įsivaizduoju, kai kas norėtų pakreipti šitą laivelį į kitą pusę. Jūs paminėjot MREL, e, sakot, kad reikia sustiprinti šitą priemonę, padaryti ją kokybiškesnę, bet e, e Mano patirtis rodo ir be to jūs paminėjote ten tuos 3-4 atvejus ir tarsi darot išvadą, kad nereikia kol kas sustoti. Bet ar čia nekalbam apie tam tikrą aversiją šitiems e, visoms toms priemonėms? Pavyzdžiui, būtų galima paminėti tokią kaip Edis. Need... Dėkui. E, aš sakyčiau, kad reikia abiejų dalykų. Taip, reikia e, plėtoti apsaugos mechanizmą ir tas darbas jau prasidėjo. Bet ar jūs viešai galėtumėte pareikšti, kad dabar labai skubu užbaigti šitą darbą, prieš perinant prie kitų aspektų? Na, mes e, bandome subalansuotai teikti, kad reikia abu aspektus uh, vystyti draugę. E, darbas su apsaugos mechanizmais prasidėjo. E, pradėjome e, darbą su pirmąją labai sudėtinga stadija. Na, bet tuo pat metu aiškiai reikia toliau dirbti su MRL, nes akivaizdu, kad e, apsaugos mechanizmai yra jau tik tai e, galutinis mechanizmas, vadinasi, prieš tai dar reikia užtikrinti, kad bus pakankamas nuosavas lėšas ir tam reikalingi reikalavimai. Dėkoju Bet kuriuo atveju e, tuos dalykus visų pirma turės pirmiausia apsvarstyti komisijos kolegija, o paskui taryba. Čia mums teks palūkėti. Atsiprašau, kad ne, nepamačiau kolegės, norėjau suteikti jai žodį. Daktarė Kionik, labai ačiū, kad atvykote, paskirėte mums laiko. Aš norėčiau grįžti prie tuos pusiausvėros tarp pertvarkos kaip metodo ir e, nemokumo arba bankroto procedūros taikomas valstybėse e, narėse. Ar nepriklausomai nuo žlugimo priežasčių nereikėtų apsispręsti dėl e, atitinkamų e, stimulų ir e, tam tikros galimybės toliau veikti rinkoje, nepaisant nemokumo. E, birželio mėnesį e, Banko Populiar e, buvo panaudoti pertvarkymo elementai, jų nebu, nereikėjo dviejų Italijos banko atveju. Tai kokia yra sąsaja tarp banko pertvarkymo prieš pastatant tai normaliai nemokumo procedūrai, bankroto procedūrai ar vienos ar kitos priemonės pasirinkimas e, darys poveikį e, rinkos struktūrai. E, dėl pertvarkymo pranašumo prieš bankrotą. Aš manau, kad bankininkistės sąjungos numatyta sistema yra dviejų lygių sistema tiek pertvarkymui, tiek priežiūrai 125 e, didžiausių bankų priežiūra e, yra kontroliuojama SSM, e, visi kiti prižiūrimi kitaip. Buvo minėta, kad mums reikia suderinti savo taisyklės, kad jos būtų vienodos visiems, tas pats pasakytina ir apie pertvarkymą. E, Pertvarkimas e, yra numatytas didžiausiams bankų grupėms ir e, pagal šią sistemą numatoma prieiga prie bendrojo pertvarkymo fondo lėšų. Kitais atvejais bankai neturi laikytis tų minalių nuo savų lėšų ir įsipareigojimų reikalavimų, nes e, jiems bus taikoma įprastinė nemokumo bankruoto procedūra. Kalbant apie e, CCP atveją, mes kalbame apie visiškai kitą institucijų skaičių ir kalbame apie tokias institucijas, kurios tarpusavyje yra labai glaudžiai susijusios su didžiausiais bankais, nes jie dalyvauja klyringo mechanizme ir tada e, vieni kitus e, jie įtakoja. E, instinktyviai jaučiu, kad reikia savęs paklausti, ar iš tikrųjų mums reikia nacionalinės sistemas, ar e, tai, tam labam, labai mažam skaičiui bankų mažesnėse valstybėse narėse iš tikrųjų reikia europinio požiūrio labai aiškiai susijęjant su priežiūros mechanizmais. Atsižvelgiant į galimą įtaką rinkai. Tai aš visada pasakyčiau už europinius mechanizmus, nes e, tų vadinamųjų CCP institucijų yra tiek nedaug. Man atrodo, kad tai būtų e, logiška, jeigu tie dalykai būtų sprendžiami europiniu lygiu. Dėl pačių CCP ar NCWO e, reikėtų taikyti uh, žlugimo atveju, pertvarkymo atveju, bet kuriuo atveju jūs kažką ekspropriuojate. E, vyko intensyvi diskusija šią temą tarptautinių lygių ir buvo kelta sudėtingų klausimų tarp to, ką pačios CCP yra įrašiusios į savo taisyklės dėl to, kas patiria nuostolius ir to, ką numato pertvarkos mechanizmai per ateinančius 12 mėnesių, mes ketiname tas problemas bandyti spręsti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė e, Konik, sveikinus atvykus į mūsų parlamentą. Jūs paminėjote du atskirus atvejus. Pirmoju atveju banko Popular buvo e, pertvarkytas pagal ES pertvarkymo taisyklės. Antroju atveju banko Divicenza ir banko Veneta E, buvo e, laikomi pernelyg nedideli ir buvo leidžiama e, juos pertvarkyti nacionalinių lygmenių. Buvo panaudoti mokesčių mokėtojų pinigai, nors jie siekia kitokių pertvarkymo galimybių. Aš noriu paklausti, ar pirmuoju atveju yra, buvo kažkokių duomenų apie socialinės apsaugos lėšų ištiekėjimą prieš pertvarkymą. Antrojų atveju, e, turint galvoj, kad du bankai norėjo susijungti, ar tai reiškia, kad jų bendras kapitalas jau nebepatektų E, jau patektų į pertvarkymo e, sritį. Visų pirmiausia, dėl dviejų italų bankų e, - Veneto ir Vicenza. Svarbiausia priežastis buvo, kad banko Populiar su 150 milijardų E, buvo labai e, stabi finansų institucija, e, kreditorius vidutinėms smulkoms, smulkioms įmonėms ir todėl buvo nuspręsta leisti parduoti banką bankui Santander. Dėl e, dviejų bankų Veneto regione jie turėjo problemų jau gana ilgą laiką. Iš tikrųjų, jie ketino jungtis, bet tai ar tai būtų buvusi gyvybinga alternatyva, e, to reikėtų klausti ECB. E, tai būtų pareikalavę ženklaus kapitalo padidinimo savo pertvarkymų planavime, planuose mes buvom numatę jiems e, pertvarkymo planą, bet e, iškilus tai situacijai paaiškėjo, kad e, panaudoti nuo privataus sprendimo neturėjome ir atsižvelgiant į didžiulį svertinį efektą, jie buvo per pastarosius 12 ar 24 mėnesius praradė labai didelę savo klientų bazę ir kad e, tuos bankus lengvai e, galima pakeisti kitais veikėjais regione, kurie nebūtų tarpusavėje susiję. Tai tie buvo pagrindiniai du kriterijai, kurie apibrėžė visuomeninį interesą. E, Aš e, nežinau, ar galima teikti, kad e, jeigu e, banko balanse mažiau negu 50 ar 60 milijonų, jis jau nebepatektų į bendrojo patvarkymo mechanizmo sritį. Reikalas tas, kad prieš pusantrų metų metų tie bankai savo veikloje e, panaudojo e, tokį svertinį e, poveikį, kad mes priėmėme sprendimą, kad netaikysime to mechanizmo jų atžvilgiu. Tiesą sakant, jūs neatsakėte mano, į mano klausimą apie banko populiar. Priežiūros institucija mus informavo, kad e, bankas susidūrė su dideliu likvidumo nutekėjimu, mes neanalizavome ir mums nepriklauso e, to daryti, kas atsiminėjo lėšas iš banko, tad aš e, negaliu atsakyti į šį klausimą. Tačiau e, pastebėjus banką kurį laiką, tai kai antradienį buvo nuspręsta, kad bankas žlunga ar gali, žlugti, e, kilo klausimas, ar tas bankas gali generuoti pakankamai likvidumo kitai dienai. Dėkui, Paloma Lopes. Buenas tardes y gracias por su presencia hoy aquí. Mm, ačiū pirmininkė, laba diena. Ačiū Jums, kad atvykote pas mus. E, e, kalbame apie banko populiarą pertvarkymą ir E, greitą reakciją į situaciją. E, laikoma, kad e, tai buvo sėkmingas veiksmas Europos reguliuotojų įsikišimas vis tik meta nemenka šešėlį ir kelia nemažai abejonių. Esu nustebusi, girdėdama jūs sakant, kad viskas buvo teisingai padaryta ir gerai koordinuota. E, E, investuotojai viską prarado, ką turėjo banko populiar. Norėčiau e, išgirsti, kodėl jūs e, pasinaudojate Deloitte kriterijais, skelbiant banko populiar nemokiu. Nes tie pranešimai kertasi su kitais nepriklausomais vertinimais ir konkrečiai su vadinamaisiais stres testais testų rezultatais. E, kodėl jūs ribojate prieigą e, sausio penktą dieną ir e, kaip atsitiko su informacija apie banko problemas Reuters agentūrai? Atsiprašau, išjungiau mikrofoną. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimus. E, Banko populiar pertvarkymas pagal bankų gaivinimo ir pertvarkymo mechanizmą buvo sėkmingas sandoris mes užtikrinome, kad nebus užkrato ir rinkoje nekils problemų dėl finansinio stabilumo. Aš jau sakiau, kad pertvarkymo atvejais e, negali būti taip, kad visi būtų patenkinti. E, bet e, kapitalo savininkai ir subordinuotų obligacijų savininkai prarado savo investicijas, bet tiesą sakant, kai organizuoji, kai bandai suorganizuoti e, pardavimo procesą, e, tai turi būti du veikėjai - pardavėjas ir pirkėjas. Ir šiuo atveju mes e, bandėme užtikrinti kuo geriausią sandorį. Jūs paminėjote Deloitte kategorijas, šiek tiek palyginote tai su vadinamaisiais stres testais. E, Deloitte kriterijų reikėjo to e, reikalavo reguliuotojas, nes reikėjo įvertinti e, įvairių pertvarkymo priemonių galimą poveikį. Tuo tarpu e, bandymai nepalankiausiamis sąlygomis, stres testai buvo atlikti 14-16 metais, juos atliko Europos bankininkystės institucija ir Europos centrinis bankas. Tai ten eina kalba apie kažkokius ateities scenarius. Taigi tai visiškai kitokie, kitokias priemonės. Ar SRB e, paskatino lėšų nutekėjimą? Man taip netrodo, aš nemanau, kad būtent e, ben, bendroji pertvarkymo valdyba tai paskatino, mes atidžiai stebėjome ir laukime Europos centrinio banko sprendimo, ar iš tikrųjų bankas žlunga ar gali žlugti. E, jūs paminėjote taip pat ir Reuters agentūrą. E, mūsų valdyba labai rimtai žiūri į konfidencialumo reikalavimus. Vienintelis dalykas, kurį viešai pasakiau, per interviu, kurį daviau Bloomberg, kad mes į šį banką žiūrime lygiai taip pat kaip į bet kokį kitą banką. Tai buvo vienintelis sakinys ir iš tikrųjų gal su Reuters galėtumėte išsiaiškinti, kas ką pasakė. Tikrai ne aš. Dar turiu vieną trumpą klausimą. Tad e, dabar, kai reikės e, gražinti e, išlaidas, turiu galvoje lėšų gražinimą. Indėlininkams. Taip, nesupratau gal iki galo jūsų klausimo, tačiau mm, indėliai ir kreditai juos perėmė kreditorius ir jie yra saugus, kokie jie buvo ir anksčiau. Ponas Urtasun, ačiū ponė, kad atvykot pas mus. Turiu tris konkrečius klausimus. Aš čia vėl nekomentuosiu, nes vienisiu su Reuters, su šita lyga, jūs atsakėt, komentavot. Tačiau Tačiau e, čia buvo jūsų paminėta frazė lik, likvidumas. Bet ar buvo atliktas vidinis tyrimas, ar jūsų valdyba atliko e, tyrimą susijusi su tuo, nes e, tai buvo pirmas mano klausimas. Toliau dėl Deloitte tyrimo Iš tikrųjų tokio tyrimo reikalauja reglamentas, tačiau čia trys scenarijai. Teigiamas scenarijus 1,5 milijardai eurų. Ar galit patvirtinti tą duomenį? Jei ne, tai tada kokiais kitais kriterijais vadovautųsi jūsų valdyba priimdama sprendimus? Ar jūs turit tam tikras vidaus taisyklės? pagal kurias parenkami kriterijai. Ir toliau Deloitte atveju. Ar valdyba ketina atskleisti šitą tyrimą, paviešinti jį? Ir paskutinis trumpas klausimas jums leidus pirmininkė tai Ispanijos e, banko e, pavaduotojas, jo žodžiai pasakyti e, apie apie vieno banko būtent likvidumo atvejį. Gal galėtumėt patvirtinti arba tiesiog atmesti šitą teiginį. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Ispanijos banko e, direktorius pavaduotojo žodžiai, tai jūs patys galėtumėt pateikti šitą klausimą. E, jam pateikti. O mes mm, turėjom informacijos, kad tas jūsų paminėtas bankas negalėjo padengti likvidumo mm, klausimų. Bankas nebuvo uždarytas tą dieną. Toliau, antras klausimas susijęs su Deloitte e, ataskaita, kol kas mes neketinam jos skelbti, kadangi joje yra nemažai konfidencialios informacijos, e, vertės minimos ten. Bet yra du dabar e, pranešimai, dvi ataskaitos. Pirma, tai banko apskaitos situacijos įvertinimas ir kita ataskaita tai nepriklausomas vertinimas, kurį atliko apskaitos, kompetitinga apskaitos e, bendrovė ir jie teikia teikė informacijas e, mūsų valdybai. Dabar, kai reikia kiekvieną atvejį vertinti atsargiai, tai reikia aišku laiko, bet mes e, šiandien paspriemėm šito banko pertvarkymo sprendimą, rasite jį mūsų uh, tinklalapyje ir tame sprendime vėlgi pateikiama informacijos, kuri nėra jautri, kuri nesusijusi su įmonės verslo paslaptim. Na, o dėl mūsų vidinės sistemos, tai aš kreipiausi į savo žmonės, kad jie e, pasigilintų į tai, bet e, tuo metu aš pati, ne, ne, manęs pačios nebuvo Europoje, aš buvau JAV e, ir tiesiog aš kreipiausi į savo žmonės, kad šie pasidomėtų. Dabar dėl Deloitte e, ataskaitos kelis variantus, kelis scenarius. Ten buvo du ar trys scenarijai. Tai kokiais, kokiom taisyklėm jūs vadovavotės e, pasirinkdami vieną ar kitą scenarijų ir konkrečius kriterijus. Mes pasinaudojom ataskaitą, kad primtume sprendimą, informuotą sprendimą, bet kai kalbama apie pardavimą, tai reikia e, tam tikro, tai reikia pirkėjo ir būtent, kad šis pasiūlytų tam tikrą kainą. Ačiū. Barbara Kapil. Ačiū, ačiū daktarė Kionik, kad antrą kartą jau atvykote į mūsų komitetą. Dabar noriu pasitikrinti, ar teisingai supratau, kai jūs kalbėjote apie pertvarkymą mm, nemokumo atveju. Italijoje buvo banko populiar ir banka di Vicenza, kurie buvo pertvarkyti pagal Italijos nacionalinę pertvarkymo teisę ir jūs minėjot, kad reikėtų teisės e, nuostatas suderinti. Šiuo atveju buvo kalbama apie maž, mažesnius bankus. Antras klausimas. Jūs paminėjot šešis 1,6 milijardų eurų vertės e, įnašus iš valstybių narių, bet e, kartu yra, dabar sakėt, kad iki dabar yra 17, kažkiek milijardų e, eurų indėlių. Ir trečias klausimas dėl pertvarkymo planų. Ar čia bus, gali, ar bus laikomasi vieno tokio požiūrio ar kelių požiūrių, nes tai turės poveikį bankams, turiu galvoje jų apmokestinimo pavadį, padėtį, galbūt vieno tokio langelio principo būtų galima laiky, laikytis didelių integruotų bankų atveju, bet Kitos, kiti bankai, kurie turi filialų, tai gal jiems e, kitas toks kelių langelių principas būtų taikytinas. Kokį variantą jūs labiau linkę pasirinkti? Pirma, jūsų klausimas, aš, jei teisingai, taip, teisingai supratau, pas mus yra tokia sistema, pagal kurią smulkiems bankams būtų taikoma nemokimo procedūra. O kalbant apie didžiuosius bankus, su kuriais susipinę viešieji e, interesai, tai jiems numatoma pertvarkymo procedūra. Kalbant apie mažus bankus, tai e, jų pranašumas yra tas, kad nebus taikoma MREL, e, mažiau kitų reikalavimų, nebus apskritai taikoma pertvarkymo procedūra, o tik dideliems bankams bus taikoma pertvarkymo procedūra ir minimalus reikalavimai dėl nuosavo turto ir įsipareigojimų. Dabar dėl pertvarkymo planų, tai viskas vyksta pagal planą, mes atlikom jo apskaičiavimus. Nacionalinės valstybės narės tai yra surinko jau e, lėšų e, ir tie mano skaičiai paminėti buvo surinkti iki birželio 30-osios. Toliau pertvarkymo planavimas, vieno langelio ir kelių langelių principas. E, čia jūs klausėt, kam mes teikiam pirmenybę, bet mes neturim strategijos visa priklauso nuo to, kaip susiorganizavęs bankas. Jei, sakykime, daug vidinių bankų yra centralizuota, banko kapitalizavimas e, centralizuotas, tai tada vieno langelio e, principas tinka labiau, tačiau kelių langelių strategija tinka tokiems bankams, kurie turi filialų, gana nepriklausomų filialų. Ir manyčiau, laikui bėgant, turėsim mišrių atvejų, kai tam tikrai dideliai bankų grupiai ji, bus, ji laikysis vienu langelio principu O tokie bankai, kurie turi gana nepriklausomų filialų, turės taikys kelis langelius. Tad ne tai, kad čia atsirinktum, pasirinktum vieną ar kitą modelį, tai priklauso nuo bankų organizacinės struktūros. Bet gali būti ir politiniai sprendimai priimami tiesiog rizikos valdymo sumetimais. Ir aišku, į, ta, į tai tada bus atsižvelgiama planuojant bankų pertvarkymą. Pirmininkas Mirca Kircus. Ačiū pirmininkė. Turiu du, tris klausimus, poniai Konik. Pirmiausia, kaip paaiškintumėt tą aplinkybę, kad banko Popular 16 metais padidino e, kapitalą 2,5 e, milijardais e, eurų, o jūs kitaip pasielgė 17 metais, nu, nus, kitaip įvertinant šito banko kapitalo, kapitalizacijos. Uh, padėtį, neatsižvelgdama į kartu į realią Ispanijos ekonomikos padėtį. Toliau antras klausimas. Dabar banko populiar pertvarkymas. Sakėt, kad, jūs ne, kad tai nekainavo, nieko nekainavo nei Ispanijos valstybei, nei Ispanijos mokesčių mokėtojams, tačiau ar iš tikrųjų taip buvo? Taip, jūs tai įvardijot kaip e, didelę sėkmę, bet galbūt e, su tuo buvo susiję netiesioginių išlaidų, kurių jūs neižvelgėt. Ir antras klausimas. E, EBA pirmininko žodžiais dabar buvo taikomi skirtingi mm, kriterijai pagal tiems bankams, kurie turi didelės reikšmės, bet uh, Kaip vertintumėt šituos klausimus? Atsakymas. Pirmiausia, neko, negaliu komentuoti to fakto, kad 2016 metais bankas priemė tinkamą sprendimą, bet vis dėlto e, tai nepasiteisino 2017-aisiais. Tais pačiais metais, kad banko vadovybė pripažino, kad reikia išvalyti e, sąskaitas ir vėlgi buvo kartu užsiminta apie nemažus, nemažus praradimus, bet čia jau priežiūros institucija turės įvertinti. O testas išbandymas nepalankiausiam sąlygom parodė, kad buvo didelių spragų, bet vėlgi tas klausimas teiktinas priežiūros institucijai. Toliau, išlaidos, kurias teks patirti ar trečių, kuriams teks patirti trečiai šaliai ar, ar mokesčių mokėtojams. Taip, taip nebuvo, tokių išlaidų nebuvo, nes mes pardavėm šitą banką bankui Santander be jokių išlygų. Ir Santander yra dabar visiškas vienintelis to banko savininkas, tai tai nieko nekainavo nei mokesčių mokėtojams, nei kokioms kitoms institucijoms. Ir mes galėjom e, pasiekti, kad didieji akcininkai e, ar obligacijų turėtojai nepatyrė žalos. Toliau viešojo intereso išbandymas. Aš e, skaičiau jūsų paminėto asmens pareiškimą, tačiau aš jį vertinu kitaip. Aš ne, nevertinu jo kaip itin, e, itin tokių e, kritiškų. Iš tikrųjų buvo kalbama apie finansinį stabilumą, apie E, ryšius tarpusavio. Italija, Italijos vyriausybė daugiau gilinosi į užimtumo, kitus socialinius klausimus, į būtent to banko pertvarkymo padarinius visam regionui, bet apie tai jūs pats geriau galėtumėt pakalbėti ar atsakyti. Liquidation is different from resolution. It's, it's different thing that happened. Um, Jonas Fernandes. Jonas Fernandes. Labai ačiū, pirmininkė. Ir noriu pasveikinti SRB pirmininkę. Banko Populiar pertvarkymas susijęs su tam tikromis e, pilkosomis zonomis ir tikiuosi, kad jūsų pareiškimai tai patikslins. Tai dabar vyksta pirmasis etapas, kuomet pertvarkymo valdyba parodė, kad jie yra labai atvira visuomeniai. Tačiau dėl rezoliucijos nieko nekalbama. Reuters žiniuose nebuvo jokio jūsų pareiškimo, asmeniško pareiškimo. Buvo pasakyta, kad kažkas iš pertvarkymo valdybos informavo, tačiau Bloomberg kalbėjo apie konkretų banką. Ir kai kurie pareiškimai turbūt buvo nelabai atsargus. Ar jūsų pareiškimai buvo tinkami? Aš nesakau, kad jie sukėlė e, lėšų atsiemimą iš banko. Noriu paklausti, ar jūs kalbėsite apie kitą banką kokį nors viešai, kai nagrinėsite jo pertvarkymą. E, kitais atvejais nebuvo jokių visiškai pareiškimų. Jūs sakėt, kad Deloitte ataskaita nebus skelbiama, nes ji konfidenciali. Kada paviešinsite savo ekspostą analizę? EBRD reglamente 16 RRB BRRD direktyvos tam tikras straipsnis reikalauja viešai paskelbti tam tikrą informaciją. Komisijos narys Dambrovskis šįryt per spados konferenciją yra pasakęs, kad pertvarkymas gali būti apskūstas teisingumo teismui. Ar turite kokių nors komentarų apie galimus prašymus pateikti informaciją. Manau, kad galime būti visiškai diskrečiai analizės metu, tačiau po to, po sprendimų prieimimo galima būti visiškai skaidrus. Banko populiario atveju viskas buvo priešingai. Na, aš tiesiai šviesiai galiu pasakyti ne dėl to, kad mes kažką kalbėjome prieš e, pertvarkymą ir po to tylėjome. Aš aiškiai pasakysiu. Mes niekada valdyboje nekomentuojame atskirų institucijų e, ir atskirų žingsnių. Mano komentaras, vienintelis komentaras, kuris buvo parodęs per televiziją, tai yra Kaip mes paklaus, e, ar mes analizuojame banko populiarą, aš atsakiau, kad mes jį analizuojame tiek pat, kiek ir bet kurį kitą banką. Tai yra pareiškimas, e, kurį aš pasakyčiau dėl bet kokio kito banko. Ir taip aš visą laiką sakau, kai manęs klausia, nekartą klausia apie kitus bankus. Taigi sakau, dėl Reuters medžiagos reikia klausti jų autoriaus, iš kuris gavo tą informaciją, tikrai ne iš manęs tylėjimas po to. Na, aš manau, kad mes padarėme tai, kas numatyta teisiškai, tai yra, reiškia, kad birželio 7 dieną iš ryto mes paskelbėme, aš sutinku, labai trumpą e, pertvarkymo sprendimo versiją, nes įstatymas mums leidžia arba paskelbti rezumė arba paskelbti visą sprendimą, tačiau reikia turėti galvoje, kad reikia iš to išimti konfidencialią informaciją. 7 val. ryto mes nusprendėme, kad parengsime rezumė, nes visą informaciją pateikti būtų užtrukę ilgiau. Todėl šiandien mes paskelbėme iš esmės visą pertvarkymo sprendimą išėmus tam tikras dalis, kuris pagal teisės aktus, Europos teisės aktus mums atrodo yra konfidencialūs dalykai. Aišku, kad mūsų, mums teikiami prašymai būti skaidresniems, mes tai svarstame ir aš, ta prasme, aš suprantu vicepirmininko Dombrovskio komentarą. Jeigu kas nors mano, kad E, jiems padarė poveikį tam tikras sandoris, turi du būdus siekti teisinės apsaugos. Tai yra, vienu atveju, e, man atrodo, Ispanijoje tai būtų administracinis teismas, tačiau aš neteisinkė, reikia pasklausyti teisininkų, o antruoju atveju Europos teismas. Mes prieimėme pertvarkymo sprendimą, o Ispanijos kolegos jį gyvendino. Ir tuomet pažiūrėtume, kokie būtų tolesni žingsniai. Ar aš nervinuosi? Na, manau, aš manau, kad bandėme priimti geriausią sprendimą, atsižvelgdami ypač į Ispanijos finansinio stabilumo interesus, e, obligacijų savininkus e, ir akcininkus. vertinimas to sprendimo po jo, jis yra rengiamas ir mes toliau vėliau apie tai informuosime. Gabriel Mato. Labai ačiū pirmininkė. Vis kalbame apie Banko Populiar ir Italijos bankus. Aš sutinku su jumis, kad Banko Populiar atvejis buvo sėkmingas. Tačiau ar netrodo jums paradoksalu, kad patvirtinamas leidimas teikti valstybės paramą. To, jeigu e, valdyba mano, kad e, pertvarkymas nereikalingas, nes pavojaus viešo nėra. Kitas klausimas apie indėlių garantijų sistemą. Greitai šis pasiūlymas e, bus svarstamas jau dviejus metus ir mums uh, nerima kelia, kad nėra pažangos dėrybose tiek taryboje, tiek parlamente. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ar nepaisant visų e, tų problemų, kurios slepiasi po to, pavyzdžiui, dėl įvairiausių rinkimų, kurie artėja, ar dėl to yra dėlsime. Ką Jūs manote apie tą virusimą? Ar manote, kad reikia pakeisti kažkaip komisijos sprendimą, kad būtų galima įti į priekį? Ačiū. Dėl pirmojo klausimo, kodėl valstybės parama, kai mes paskelbėme, kad pertvarkymo nereikia, tai klausimą reikia užduoti tiems, kurie priėmė sprendimą, tai yra Italijos vyriausybė ir Europos komisijai. Na, bet aš galiu šiek tiek informacijos pateikti. Faktas, kad tai yra likvidavimo parama arba, kaip sakė pirmininkas, kad bankai iš vis išnyko iš rinkos, tai aš sakyčiau, kad reikia tam tikros erdvės likvidavimo atvejais, kad būtų tas likvidavimas palengvintas. Tiek ir pasakysiu, ką tai reiškia detaliai, reikia būti atsargiems. Tokia parama tiekiama ir kitose sektoriuose. Mūsų tikslas yra bankus pertvarkyti ir kad tai minimaliai paveiktų mokesčių mokėtojus. Vidinis rekapitalizavimas turi būti vykdomas prieš gelbėjimą. Dėl indėlių garantijos sistemos tikrai mums jos reikia, tai yra bankų sąjungos trečiasis ramstis. Ar reikia visapusiškos sistemos? Na, yra įvairiausių idėjų, tačiau vienas dalykas aiškus, jeigu turi bendrą priežiūrą, bendrą pertvarkymo režimą, tai kažko trūksta, nes jeigu kažkas įvyksta, e, e, tam tikros valstybės e, garantijų sistemai, na, yra daug dokumentų čia susiję ir kurie yra svarstami, bet neturėtų jie užsigulėti per ilgai lentynos. Ačiū, Jakob van Feitseker. Ačiū, ponė Kioning, aš turiu tris kvestinius. Dėl vidinio rekapitalizavimo pirmaeilių obligacijų panaudojimo. Žvelgiant į pastarą metą įvykius, rinkos pradėjo abejoti, ar pirmaeilės obligacijos, nors teoriškai jos gali būti panaudotos rekapitalizavimo, ar jos bus panaudojamos praktikoje. Ir vienas iš būdų žvelgti į konkurencijos generalinio direktorato sprendimą, leisti kai kurias problemas spręsti, Tai, tai buvo padaryta, ne, nebuvo padaryta, nes buvo manyta, kad politiškai ir ekonomiškai ne, nenori, netrokštama e, siubuoti valti. Tuo pat metu komisijos pasiūlymas dėl Emerald ir TILAC yra griežtai pagristas prielaida, kad pirmaeilės obligacijos taip pat gali būti panaudotos rekapitalizavimui praktikoje. Taigi man įdomu, koks būtų jūsų vertinimas šio klausimas ar pirmailės obligacijos bus naudojamos, ar e, rinkos neteisingai perskaito signalus, ar iš tai yra problemų, ar tai yra neteisinga prielaida, kurią reikia ištaisyti parlamente, svarstant MRL ir TELAC e, teisės aktus. Antras klausimas susijęs su CCP e, gaivinimo ir pertvarkymo klausimais. Ir procese gali būti tam tikra galimybė nustatyti dieną, prižiūrėti CCP atžvilgių. Jeigu buvo vyktų tai padaryti, tai kiltų klausimas dėl bendros institucijos gaivinimui ir pertvarkymui. Ir be to kiltų klausimas taip pat dar tokio fiskalinio galutinio žingsnio ar pertvarkymo fondo, kadangi jūs turite šiek tiek patirties su, su bankais, būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kaip geriausiai tai būtų e, organizuoti Europinių lygių, jeigu to prireiktų. Pabandysiu atskaityti pirmąjį klausimą. Man atrodo, kad mums dar reikia pasimokyti šiek tiek, bet taip pat turime labai aiškiai viską suvokti. Direktyva dėl pertvarkymo ir gaivinimo netmeta pirmosios eilės obligacijų e, nuo jų panaudojimo vidinės rekapitalizacijos atvejais. E, ta pirmailė obligacija turi tam, tik, tam tikrą kredito riziką ir ji gali būti panaudojama, jeigu prireiks bankuose ar kitose sektoriuose. Jeigu pažvelgsime į tai, kaip tarsi politiškai tai būtų netraukštama, tai tuomet sistema turi tam tikrą paveldą iki šiol ir vienas iš argumentų gali būti, kad e, pirmėlės obligacijos savininkas yra banko e, klientas, mažmeninis klientas ir tuomet galima kelti klausimą, ar jeigu turime dar gyvybišką banką. Taigi yra tokių palikimo klausimų ir kitų. Tačiau vis tai susijęte su MRL paketu. Ir čia savo sprendimuose dėl MRL mes turėsime vertinti, kiek e, reikia subordinuoti tuos minimalius reikalavimus. Ne tik globaliai sistemiškai svarbiems bankams, bet ir kitiems kad būtų, būtų tas e, pakankamas kapitalas vidiniam rekapitalizavimui. Aš neskyčiau, kad pirmąjį obligacijų savininkai visada bus saugus. E, tai ne tas pats, kas vyriausybės obligacijų. Tai yra kredito visgi priemonė. Dėl antrojo klausimo. Aš iš dalies jį atsakiau, atsakinėdama E, poniai Svinburn į jos klausimus. Aš asmeniškai manyčiau, kad mums reikia užtikrinti, kad nedideliam CCP skaičiui reikia bendros institucijos, nes tai būtų susijęs su bankinė pusė, nes yra daug tarpusavio priklausomybės čia. Dėl klausimo, ar mums reikia pertvarkymo fondo, tai aš atsitraukčiau ir pasakyčiau, koks yra iš tikrųjų reikalingas kapitalas pertvarkyti CCP ir pagrindinės sandarių šalis. Kol kas e, mes dirbame šiais klausimais ir tartuniu mastu ir darbo tvarkėje šis klausimas bus kitais metais ir žiūrėsime, kiek reikia papildomo kapitalo. Ir panaudojant ponas Bereš žodžiai, koks būtų tas galutinis e, žingsnis dėl parinių sandarių šalių. Aš sakyčiau, kad šiuo atveju TELAC ar MRL e, instrumentai nėra atsakymas e, pagrindinių sandario šalių klausimų. Na, dabar siūlau sugrupuoti mm, kelius klausimus į vieną e, grupę ir atsakyti iš karto. E, NPLs. Dėkui. E, Graikijoje, Kiprė, NPL išlieka aukštam lygiai. Ir kadangi tos e, blogosios paskolos e, išlieka aukštam lygiai, jos labai destabilizuoja padėtį. Ar tikite, kad situacija keisis į gerąją pusę? Pirmas perėš. Pone König. Taip, gal turit e, jau Gal galite apibendrinti tą patirtį, kurią sukaupėt e, ryšim su tų priemonių konkrečių panaudojimų? Taip, jūs kalbėjote apie pertvarkymą, bet kartu ar mąstėt, kaip jūsų valdyba dera su laisvosios rinkos nuostatomis. Nes juk e, dabar kalbant apie vertę to turto, e, jos nustatymą, nes dabar žiūrint e, banko populiar, sakykime, obligacijų kursą, kaip tą būtų galima įvertinti iš laiko perspektyvoje. Yes, yes, Dėkuoju, pirmininkė, du klausimus turėčiau. Džiaugiuosi dėl e, Banko Populiar pertvarkos, esu jo klientas, nors kartą iš principo už viską sumokėjo nemokesčių mokėtojai. Žinoma, teisme dabar bus ieškinių ir taip toliau, bet e, Aš turiu du klausimus, poniai, kuri finansų srityje Europoje yra svarbi figūra. Ar Taip, pertvarkymas buvo sėkmingas, bet ar nereiktų atidžiau pažiūrėti, kas vyko prieš pat pertvarką e, į kontrolės, priežiūros dalykus. Ir kitas dalykas, Ką Jūs galvojate, kad populiar e, atitenka Ispanijos bankams, Italų bankai Italijos bankams? Kitaip sakant, mes e, bankų sąjungą de facto siauriname. Ir tokiu būdu e, sandorėse prarandami milijardai eurų. Dėkui, aišku, kai kurie klausimai skirti priežiūros institucijoms ir galbūt mes juos vėliau ir užduosime. Dėkuoju. Aš sutinku, kad abiem tais atvejais galbūt jūs ir e, matote, kad sprendimai buvo daugiau nacionalinio lygio, o ne tarptautinio lygio. E, aš bijau, kad e, daugiausia taip ir atsitiks, bet Portugalijoje matėme, kad e, Portugalijos banką perėmė bankas iš kitos šalies. E, iš tikrųjų, dėl pirmojo klausimo jį reikia užduoti ECB, e, kadangi e, būtent jis stebi ir kontroliuoja ir prižiūri Ar tai, kas įvyko, prives prie e, rinkos e, struktūros pokyčių, tam tikro pervertinimo? Taip, rinkos turi adekvačiai e, vertinti riziką. Tai nemokamų pietų būti negali. Banko Populiar iš esmės ir įrodo, kad rinka sureagavo gana racionaliai. Dabar Kipras e, ir Graikija ir e, tos neveiksnios paskolos. E, mane e, stabilizavo mechanizmo valdyba. E, neseniai e, informavo, kad jie labai aktyviai dirba, e, spręsdami neveiksnių paskolų e, klausimus įvairiuose bankuose. E, tai vyksta lygiai grečiai taip pat ir Europos lygmenių, sprendžiant e, trūkumus nemokumo, bankroto įstatymuose. Ir aš manau, kad tai tinkami žingsniai pirmin, bet šioje sistemoje tai yra tiesiog vienas iš mūsų paveldėtų elementų. Dėkuoju už šį paskaitimą nuomonėmis. Žinoma, parlamentas ir toliau e, atidžiai stebės konkrečias bylas, e, konkrečius atvejus, mąstys apie tai, bet dėkoju Jums, kad atvykote padiskutuoti su mumis. Mes e, tęsime mūsų dialogą, mąstysime apie kitus žingsnius. Viena svarbi pamoka yra tai, kad mums reikia tinkamai savo E, teisinės nuostatas įgyvendinti, e, kurti šį vadinamąjį e, buferį, reikia spręsti likvidumo klausimus, reikia galvoti apie vadinamąjį backstop ar apsaugos mechanizmą. Tai reikš taip pat tarp kitų dalykų ir dabartinių taisyklių peržiūrą. Dėkoju. Sorry, uh, Dabar 30 minučių pertrauka ir 6 valandą dirbsime toliau, atvyksta Estijos finansų ministras. Dėkui. Dear colleagues, I would like to welcome uh, Estonia. Brangus kolegos, norėčiau pasveikinti atvykus Estijos finansų ministrą ir kartu Ekofino tarybos pirmininką, pona Tomas Tainiste. Ačiū už tai, kad sutikot atvykti pas mus, kad uh, mūsų ekon uh, komitete galėtume padiskutuoti tam tikrais klausimais ir kad galėtumėt pakalbėti apie Estijos pirmininkavimo prioritetus e, ekonomikos ir finansinių e, klausimų srityje. Tad mes tikimės tikrai kuo geresnio bendradarbiavimo, tikimės pasiekti kuo geriausių rezultatų. Pritariu jūsų prioritetams ir esu tikras, kad mes tikrai galėsim dirbti kartu, nes e, gyvenam išbandymų laiku, mūsų laukia daug išbandymų teikiančių klausimų tiek parlamente, tiek kitose institucijose. Tad e, per šešis ateinančius mėnesius turėsim dirbti sunkiai ir kita vertus esu tikras, kad mes puikiai bendradarbiausim jūs ir mūsų ekon komitetas ir linkim jums sėkmės per pirmininkavimo laikotarpį. Ačiū, ministrė, žodis jums. Ačiū, Roberto. Labas vakaras. Man didelė garbė būti čia su jumis. Ir dabar norėčiau kalbėti su jumis estiškai, kad galėtumėt paklausyti, kaipgi skamba toji kalba. Ačiū. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui, jūsų komitetui už tai, kad sudarit man progą pakalbėti apie Estijos prioritetus mm, finansų ir ekonomikos srityje. Pirmininkavimas ES tarybai e, turi labai didelę simbolinę reikšmę Estijai, svarbiau negu e, iš tikrųjų pats tas funkcijos ėjimas. Aš e, asmeniškai kartu asmeninį ryšį turiu su Europos europietiškumo idėja. Man demokratija ir minčių laisvė e, ne vien abstrakčios vertybės, aš jas suvokiu labai asmeniškai, labai vertinu Europos ir europiečių teisės, laisvės, nes tą imi vertinti geriau, kai jų neturi. Tad m, mm, tikrai galiu m, e, apie tai kalbėti atvirai. Ir mes tikimės e, būtent savo pirmininkavimą remti ir garsiai kalbėti apie tas vertėjas. Bet kita vertus, mes ne vien kalbėsim apie vertybės, mes imsimės ir veiksmų. Ir jums leidus, aš labai trumpai norėčiau pakalbėti apie veiksmus. Estija perima pirmininkavimą tuo laiku, kai e, valstybių narių ūkio augimas, e, augimas e, kyla atsigauna ūkis ir tikrai gerai, kad ūkio augimas teikia naujų darbo vietų, kad e, mažėja nedarbo skaičius. Tačiau mes neturėtume e, atsilošę stebėti tų teigiamų sprendimų. Mes turėtume teigiamai pasinaudoti e, ekonomikos konjunktūra ir turėtume toliau E, gerinti Europos ūkio ir e, ekonomikos valdymos, valdymo struktūrą. Mūsų tikslas - ilgalaikis įtraukus ūkio augimas. Koordinuodami mokesčių ir ekonomikos politiką, mes turėtume dėmesį telkti e, ryštingesniam politinių reformų įgyvendinimui, atsižvelgiant į šalių specifines rekomendacijas. Ką tik taryboje buvo priimtas e, sprendimas dėl e, šalims skirtų rekomendacijų, e, numatytų 2018 metais. Ir mes dabar surenksim tolimesnės diskusijas apie tai, kaip valstybėms sekėsi įgyvendinti tas rekomendacijas. Labai svarbu, kad mūsų fiskalinė politika būtų tvirta, e, kad tikrai būtų galima ją remti ir ekonomiką. Pirmininkaujančioji Estija norės užtikrinti, kad būtų e, sklandžiai priimami ir įgyvendinami sprendimai susiję su augimo ir stabilumo faktu. Tad e, ūkio augimas e, ir kartu aiški fiskalinė politika labai svarbi valstybėms narėms. Tačiau e, čia nereikėtų pamiršti ir Europos dimensijos, nes vienos ar kitos valstybės narės politikos įgyvendinimas gali turėti padarinių visai euro zonai. Turi, ekonomik, rizikos valdymo struktūra vis dar generuoja tam tikrų e, konfliktų. Antai Europos fiskalinė taryba e, į tai atkreipė dėmesį. Ji įvertino padėtį kaip tinkama 2018 tikslams pasiekti, tačiau buvo pažymėta, kad tai E, savaime neatsirado laikantis e, augimo ir stabilumo paktų nuostatų ar atsižvelgiant į valstybių narių ciklinį vystimasi. Reikės ieškoti kompromisų tarp valstybių narių kompetencijų ir ES kompetencijų tam, kad tikrai savo ūkį padarytume atsparų krizėms bet čia reikėtų kalbėti ne vien tik tai apie biudžetą. Su tuo susiję kitos politikos rytis, tokios kaip e, darbo, užimtumas, finansų politika ir panašiai. Diskusijos dėl e, ekonomikos ir pinigų sąjungos vyko ilgus metus ir tos diskusijos sustiprėjo, o per savo pirmininkavimo laikotarpį mes ir toliau ketinam apie tai tęsti diskusiją kartu per Ekofino neoficialią tarybą Talinę. Komisija ne per seniausia parengė e, diskusijų dokumentą e, atsižvelgdama į valstybių narių iniciatyvas, bet e, tam reikia laiko, o kol kas mes galim stiprinti ES ir eurozoną, teikdami teisės akto pasiūlymų e, susijusių su investicijomis, e, pinigų e, rinkomis, kapitalo sąjunga. Mes, kaip pirmininkaujančioji Estija, stengsimės padaryti pažangą tose srityse ir stiprinsim bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis bei Europos parlamentu paminėsiu keletą teisėkuros pasiūlymų, kurie mums bus labai svarbus. Pirmiausia, Europos strateginių investicijų fondo e, pasiūlymai. Šis teisėkuros ar šie teisėkuros pasiūlymai e, labai e, vertingi teisėkuros subjektai ir daug apie tai jau diskutavo, diskusijos prasidėjo per trialogo dėrybas gegužės mėnesį. Esu tikras, kad po šių diskusijų bus susitarta, o mes, suprantama, sieksim susitarimo. Mes turėtume siekti baigti kuo greičiau šias dėrybas ir pasiekti susitarimą, nes to reikia investicijoms skatinti, o to reikia mūsų ekonomikai. Bankų sąjungos tolimesnis kūrimas yra ilgalaikis projektas, tai irgi vienas mūsų pirmininkavimo prioritetų. Bet tam pirmiausia reikės išspręsti e, nemažai techninių, e, kartu politinių klausimų. Ir manytume, kad tam tikrų konkrečių žingsnių galima padaryti. Mes dabar jau ketinam pradėti dėrybas diskusiją su parlamentu dėl kreditorių hierarchijos, kartu dėl kapitalo reikalavimų direktyvos pakeitimų. Be to, reikės padaryti, pasiekti kuo didesnę pažangą dėl komisijos pasiūlymo, kuriuo kuris skirtas rizikos mažinimui. Reikės sutarti taryboje dėl mm, bendrų veiksmų plano susijusių su vadinamosiomis blogosiomis paskolomis. Tai susiję su tokiais klausimais kaip e, rizikos e, dalymasis ir kitomis priemonėmis. Ir mes ketinam tais frontais ir e, dirbti ir toliau atlikti techninį darbą. Toliau dar yra darbas susijęs su kapitalo rinkų sąjunga. Per ateinančias savaitės ir per būsę savaitės komisija pateikė keletą pasiūlymų apie kapitalų rinką ir kapitalo rinkų sąjungą. Reikia pagerinti kapitalo rinkos infrastruktūros reglamento nuostatas. Kartu pertvarkymo, bankų pertvarkymo nuostatas ir kartu nuostatas susijusias su pensijų fondais. Mes taryboje toliau aptarinėsim visus tuos klausimus, kad galėtume suderinti tarybos poziciją jais. Be to, pirmininkaujančioji Estija sieks pažangos E, susijusios su komisijos e, kapitalo, e, veik, kapitalo rinkų veiksmų planu. Buvo dabar susitarta dėl ketvirtosios direktyvos skirtos kovai su pinigų plovimu, pinigų plovimu, kai lėšos panaudojamos ter, teroro išpoliams. Ta direktyva labai svarbi. Tad e, tikimės ambicingų rezultatų ir tvarių rezultatų. Ir galiausia keletą žodžių apie sąžiningą apmokestinimą. Tai rūpi mums visiems. Pelną reikia apmokestinti ten, kur jis sukūriamas. Ir kartu reikėtų sumažinti kuo daugiau rinkos iškraipimus ir kartu užtikrinti tinkamą, veiksmingą apmokestinimą. Taisyklės turėtų būti e, suprantamos, bet e, sunkiai pasiekiamos tikrovėje. Valstybėms narėms labai svarbu vienodos veiklos sąlygos. Jos turi atsižvelgti į nacionalinius ypatumus ir technologijų pažangą. Mes turėsim turėsim e, spręsti su apmokestinimu susijusius klausimus e, skaitmeninės visuomenės ir skaitmeninės ekonomikos sąlygomis. Mes dabar sieksim kompromiso dėl PVM dokumentų paketo per Ekofino tarybą lapkritį. Čia e, daugelis techninių klausimų kaip elektroninė priekyba, E, įrodinėjimo e, naštos klausimai susiję. Kartu mes dirbam e, ir ta linkme, kad būtų patvirtintas nebendradarbiaujančių apmokestinimo srityje valstybių sąrašas. Čia paminėtina tarybos direktyva skirta mokesčių vengimo uh, sistemoms ir kartu dirbsim su bendra e, įmonių apmokestinimo e, baze. Kartu spręsime apmokestinimo klausimus skaitmeninės ekonomikos sąlygomis. Mes veikiam e, lingvistinės, kultūrinės įvairovės sąlygomis. Tai yra unikalu Europai. Tad e, mūsų simbolis pirmininkavimo logo atit, kartu atspindi pusiausvyrą tarp e, inovacijų, augimo. E, Europa pirmauja pasaulyje gyvenimo kokybės prasme. Mes turėtume sudaryti sąlygas laisvai ekonomikai ir kartu turėtume užtikrinti saugumą To Tomas. Ačiū Tomai už puikų pristatymą. Aš labai sutinku su jūsų išdėstais prioritetais. Turime gerų žinių, nes šiandien balsavome dėl pirmojo greitojo svarstymo paketo ir pristatėme antrąjį, taigi mes galėsime pradėti trialogus su jumis dėl š šių svarbių bankų paketo komponento. Norėčiau kreiptis į jūsų prašymų. Mums nepavyko baigti dviejų svarbių trilogų su pirmininkaujančia Malta, EFSATU ir e, kovos su pinigų plovimu. Ir mes e, vilėmės, kad jūsų pirmininkavimas suteiks pozityvų postumį šiam trilogams. Reikia E, užbaigti darbą su šiais dviem dokumentais. Dėl EFSI visų pirma, kad reikia daugiau investicijų, o dėl kovos su pinigų plovimu, tai šis pasiūlymas papildo ankstesnę direktyvą svarbiais elementais ir mes nenorėtume, kad e, darbas čia sustotų. Mes turime judėti į priekį ir, žinoma, nesitikime, kad užbaigtas bus darbas rytoj, bet e, svarbu E, užtikrinti tam tikrą judėjimą į priekį ir darbo pabaigą. Taigi toks būtų politinis kreipimasis į Jūs. Ir dar kartą noriu pabrėžti taip pat, pripažindamas tą svarbą mokesčių srities, turime čia pranešėją e, dėl įmonių konsoliduotos mokesčių bazės. Tai yra labai svarbus mūsų sąžingos mokesčių politikos e, elementas. Taip pat ir dėl kapitalo rinkų strategijos lauksime pozityvių žingsnių taryboje taip pat. Na ir pirmasis Andrėja Švab. Ačiū pirmininkė. Aš šiandien čia esu dėl to, kad mūsų kolegas Balts negalėjo atvykti, bet mes visi džiaugiamės, kad pirmininkauja dabar Estija Europos Sąjungoje ir, jeigu leisite, pirmiausia, norėčiau grįžti prie ekonominio dialogo, nuo kurio jūs pradėjote kalbėti. Jūs šiek tiek paminėjote EPS gilinimo klausimą. Jūs sakėte, kad kompetencijos nebus problema ir todėl norėčiau paklausti šiek tiek, ką darys Estija pirmininkavimo metu, kad būtų šiek tiek priartėta prie sprendimų kompetencijų sritime dėl Europos finansų ministro ir pinigų fo, e, valiutos fondo, Europos valiutos fondo, kokia yra jūsų pozicija čia. Ir toliau, ką jūs manote apie Europinį draudimą bedarbiams, kas vyksta taryboje. Ir antra, kalbantis apie konkrečias ekonomikos kompetencijos rytis, ekonomikos komiteto kompetencijos rytis. Žinote, kad parlamentas e, e, remia mokestinį skaidrumą, e, suteikti įgaliojimai daryboms šioje srityje. Žinome, kas jums rūpi taryboje dėl šalių ataskaitų. Reikia apsaugoti Europos šalis ten, kurias reikia apsaugoti, bet reikia ir sukurti taip pat ir mokestinį skaidrumą ten, kur jo reikia pirmininkė, tiek būtų mano svarbiausių klausimų. Ačiū. Ačiū Jums už klausimus. EPS yra labai svarbi e, mes planuojame diskusiją, planuojame diskusiją neformaliame ministrų sutikime Talinę taip, apie tai pakalbėti ir tarybos išvados bus e, apmąstymo dokumentas, taip pat yra labai geras dokumentas, jis puikiai rezimuoja mūsų prioritetus artimiausiai ateičiai. Visų pirma, turime įgyvendinti dabartinę ekonominės valdysinos sistemą, turime atkurti pasitikėjimą sistemą ir e, vykdyti struktūrinės reformas tiek biudžeto, tiek ekonominė prasme. Antra, svarbu greitai e, stengtis užbaigti bankų sąjungos kūrimą. Tiek, e, jeigu kalbant apie pinigų reikalus, tiek apie biudžetą, pirmiausia, reikia e, išsiaiškinti, ką turėtų daryti ministrai, kad kokios turėtų būti jų kompetencijos. Na, pirmiausia, instituciniai klausimai. Jeigu kalbėsime pirmiausia apie šios klausimus, tai kyla savo ruoštų e, nauji klausimai. Na, jeigu kalbėsime apie biudžetą, tai turime nepamiršti, kad Europos šalis e, siekia apsaugoti kiekvieną centą, kuris viršyje vieną procentą BVP, kai kalbama apie Europos biudžetą. Jeigu biudžetas būtų didinamas, tai reikštų, kad e, valstybių funkcijos taptų skirtingos nuo to, kas yra dabar eurozonoje. Toliau dėl mokesčių. Kaip per, mes ką tik perėmėme pirmininkavimą iš Maltos ir norėtume tęsti darbą ten, kur jie sustojo. Ypač jeigu kalbėsime apie šalių ataskaitas, ankstesnės pirmininkaujančios šalys, e, skaitant ir Slovakiją, dirba šioje srityje daug ir mes norime tęsti šį darbą, bet komisijos pasiūlymas skirtas ne tik skaidrumo e, mokesčių srityje didinimai, mes tam aišku visą širdimi pritarėme, bet kalbame taip pat ir apie ES pramonės konkurencingumą pasaulinėje rinkoje ir apie tai, kaip interpretuojame sutartis. Tarybos teisės tarnyba e, turi labai aiškę poziciją ir daugelis valstybinarių dėl to nerimauja. Apskritai mes tęsime darbą tarybos darbo grupėse, ieškodami e, sprendimus tiems nuogastavimams, kurios yra išsakęs susvartyvinis narės. Ir tikiuosi, kad jūsų klausimą atsakiau. Ačiū per Vanšberės. Ačiū, ponia ministrė. Sėkmės jums pirmininkavimo metu. Antras pusmetis yra šiek tiek sunkesnis visada, nes yra didelis spaudimas pasiekti rezultatą. Norėčiau pratesti klausimą, kurį uždavė kolega iš APP. Kiekvienas turi savo viziją. Yra bendrų rūpimų klausimų. Jūs e, savo pasisakymę minėjote e, ekonominė ir pinigų sąjunga. Aš, aišku, neprašysiu jūsų viską išspręsti per jūsų pirmininkavimą, bet jūs minėjote e, rugsėjo mėnesio neformalų ministrų posėdį, kuris bus svarbus. Ir žinote, jis svarbu ir parlamentui. Norėčiau užduoti klausimą apie tai, kokia jūsų būtų vizija dėl tolesnių santykių tarp tarybos ir parlamento. E, šioje srityje tai yra labai svarbus klausimas. E, išeiname iš ilgo etapo kuomet kai kuriuose šalise buvo taikomos programos, e, pavyzdžiui, Graikijoje, mes gaudame neformaliai informacijos kaip parlamentas, bet iš tikrųjų yra problema, dėl kurios, kurią labai jautriai vis labiau mm, reaguoja ir piliečiai, kad taryba priima E, sprendimus, kurie susiję su šalių suverenumu, dėl kurių jokių diskusijų, jokios atskaitomybės nėra parlamente. Tai yra klausimas ir Eurogrupiai, ir Euroekofinui, nes Ekofinas užsieima šalių rekomendacijomis. Taigi, ką Jūs manote apie šį klausimą? Ir toliau konkretesnis klausimas e, dėl fiskalinių dokumentų. Mano kiti kolegos paminės apie kitus mokesnius klausimus, bet dėl PVM, dėl elektroninių leidinių. Šis dokumentas tapo įkaitų per ankstesnės šalies pirmininkavimą. Kokie, kokios yra perspektyvos, pasak jūsų pajudinti į vietą, iš vietos e, šį klausimą, nes to laukia, iš tikrųjų, sprendimo laukia na, žmonės dirbantis būtent elektroninių leidinių srityje. Suur tänu küsimuse eest. Ačiū Jums už šį klausimą. Tai pradėsiu nuo paskutinio klausimo elektroninių leidinių. Mes e, diskutuojame šio klausimą ir tarybai šis klausimas bus pateiktas, kai tik tai jis bus parengtas ir kaip bus e, visi skirtumai nuomonių išspręsti. Norėčiau paminėti Jums komisijos dokumentą, kuris yra geras pagrindas tolesnėms daryboms. Bet, aišku, problema yra labai sudėtinga. Ir sunku čia pasiekti pažangos ir greitai pasiekti rezultatų. Yes, because, uh, Papildomas klausimas. Na, visų pirma, į pirmąjį mano klausimą jūs neatsakėte. E, į antrąjį, kaip suprantu, e, į pirmąjį atsakysite tai truputį vėliau, o dėl antrojo, tai reikalas tas, kad e, dokumentas visiškai parengtas, bet tapo vienos valstybės įkaitu. Tai čia nėra techninis klausimas, o tik tai politinės valios trūkumas, stengiantis tą dokumentą išlaisvinti. Dėkoju. Dėl elektroninių leidinių viskas, ką galiu pasakyti. Tai, kad taryba anksčiau svarstė šį klausimą, tačiau šiuo klausimu reikia vienbalsiškumo, o šiandien jo taryboje nėra. Bet, kaip sakiau, dirbame su šia problema ir tikiuosi, kad pasieksime mm, tokio sprendimo, kuris tenkins visas šalis. Pradiniam pasisakymė sakiau, kad mes tikimės, kad mums pirmininkaujant dosijai pavyks e, užverti. Na, aš manau, kad vis tik į pirmąjį jūsų klausimą aš atsakiau. Dėkui. Dėkui Jums, e, Ashley Fox paklaus dabar. E, labas vakaras, ministrė, ačiū, kad atvykote pas mus. Šiandieną e, noriu pasveikinti Jūsų šalį su jos pažanga skaitmeninimo srityje. GovTech iš tikrųjų yra dalykas, dėl kurio jūs galite didžiuotis. Kalbant apie virtualias valiutas, tai e, Gibraltaro vyriausybė pastaruoju metu surengė viešasias konsultacijas dėl tam tikrų technologijų, technologijų e, teisės e, aktų, reglamentavimo teisės aktų. E, remiamasi modeliu, kuris leistų visoms firmoms e, dirbti Gibraltare. Ar e, galėtumėte pasakyti mums, ko galėtų ES pasimokyti iš Gibraltaro uh, požiūrio ir ar jūs pritartumėte ir skatintumėte teisės aktus, kurie remiasi technologijų inovacijomis. Dėkui. Dėkui ir už šį klausimą. Šiandien jūsų tarpe esu kaip ekonomikos ir finansų ministrų tarybos pirmininkas. Taryboje šio klausimo mes nesame svarste. Finansų technologijos e, yra svarbus dalykas integruoti jas į finansų reglamentavimą e, būtina, E, kapitalo rinkų sąjungoj, sąjungos kontekste komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą met pabaigoje ir tada turėsime progą detaliau jį apsvarstyti. Dėkui, Korva Niederhoitzen. Dėkui, pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote pas mus į Ekon komitetą šiandieną. Aš esu iš Niderlandų ir mano tautietis. Uh, E, tiesą sakant, yra taip įsimylėjęs jūsų šalį ir e, žmonės e, ir surengė netgi tokią kainodaros marketingo kampaniją, kurią pavadino Estonis. Estoništ. Aišku, visi žinome jūsų šalies pavadinimą Estonija e, jau ir e, tarsi pavadinimas skamba taip, kad e, suteikia mums e, lūkesčių, kad išspręsti ir e-knygų problemą. Taigi, e, turiu ir aš klausimą dėl fintech, esame parengę ir pri, prieėmę parlamente ambicingą pranešimą. E, šią temą. E, baigėsi konsultacijos e, komisijoje, e, ruošiamas fintech veiksmų planas, kuris turi pasirodyti šį rudenį. Matydami, kaip greitai viskas vystosi šitoj srity, aš, kaip ir mano kolega Ashley Fox, siūlyčiau daugiau susitelkti į e, visus e, naujus reiškinius šitoj srity, ne vien tik tai kriptovaliutos dalykus, e, tai aišku yra susiję su kova su pinigų plovimu. Mes kalbame apie visą tą paketą savo pranešime, neformaliame ECOFIN tarybos posėdyje. Jeigu komisija pateiktų šitą veiksmų planą, e, tą galima būtų aptarti ir galima būtų priimti konkrečių veiksmų planą ir e, darbų grafiką, kad per kitą pusmetį galėtume smarkiai žengti į priekį. Dėkui. Dėkui. E, smagu girdėti, kad Turime draugų, kuriems e, Estija patinka. Est e, kampanija iš tikrųjų e, namie buvo labai populiari ir mano paties vaikai. buvo susižavėję, jie žaidė su savo bendramžiais ir tą est prieždėlį bandė kabinti įvairiems žodžiams tokiu būdu. Dabar fintech ir jų reglamentavimas, finansų technologijų reglamentavimas. E, galvojame, e, kad apie tai galima būtų e, padiskutuoti per neformalų ministrų sustikimą rugsėjo mėnesį. Aš tikiuosi, kad e, išgirsime įdomių idėjų, konkretesnių vizijų per šį sustikimą, kaip e, čia galėtume žengti į priekį greičiau. Dėkui. Ačiū. Dimitris Papodimulis. Paklaus dabar. Dėkui pirmininkė, visų pirma, sveiki atvykus į Europos parlamentą, geriausias jums kloties. Ir, aišku, sveikinimai jums daug pažengus skaitmeninant jūsų valstybės administravimą. Aš per pereitą plenarinį posėdį klausiau mm, jūsų šalis atstovo e, apie prioritetus e, socialinio ramščio srityje. E, e, dabar ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką reikėtų padaryti, kad tai neliktų vien e, šūkių, o ne šūkių be turinio. Tarybos ataskaitoje šių metų gegužės 31 dieną e, užsiminama apie bankų priežiūros reikalus, e, neveiksnės paskolas. Ką ketinate nuveikti bankų priežiūros e, Italijoje, bankų priežiūros dalykus ES? Toliau, fiskalinė harmonizacija, tai labai svarbu, siekiant kovoti su mokesčių vengimu, ką ketinat nuveikti šitoje srityje. Na ir galiausiai e, girdėjau, e, sakant, kad jūs norite e, kažkaip užbaigti bankų sąjungos reikalus. E, trečiasis ramstis dar nėra užbaigtas e, dėl garantijų mechanizmo. Yra problemų, kai kurios e, valstybės taryboje kelia įvairiausių kliučių, o be trečiojo ramščio bankų e, sąjungos negali būti. Ką ketinate nuveikti, spręsdami trečiojo ramščio problemas, kalbant apie bankų sąjungą? Dėkuoju už jūsų klausimą. Daugiau ar mažiau e, paminėjote visas įmanomas temas e, savo pasisakymę. Pradėsiu nuo pradžios, nuo socialinio ramščio. E, šiuo metu turiu prisipažinti, kad neturiu e, informacijos apie tai, kiek toli esame pažengę. E, aš tikiuosi, kad per plenarnį posėdį mūsų premjeras, ponas Ratas, patiekė jums tinkamą atsakymą. Dabar dėl tų neveiksnių paskolų. Nuo 2014-ųjų e, tokių paskolų dalis e, nuolat mažėja. E, finansų ministrai tą pareiškė šiandieną. Mums norėtųsi e, tokio daugio disciplininio požiūrio E, į šią problemą. Visų pirma, e, reikia sustiprinti priežiūrą ir ECB čia tenka pagrindinis vaidmuo. Toliau veiksmų planas verslui, kuris apimtų visą sąjungą. Trečia, mes e, ir toliau dirbsime su nemokumo E, problemomis, e, kad galėtume išspręsti struktūrinės problemas. Na ir galiausiai patys bankai turi ir toliau e, restruktūruoti savo verslo modelius. Mums tiesiekros darbe reiktų matyti sustelti į rizikos mažinimo priemonės. Dėl indėlių draudimo sistemos E, galiu patikinti Jūs, kad į tą problemą žiūrime labai rimtai ir kad analizuojame šį pasiūlymą taryboje. Tačiau e, esame iš anksto numatę tam tikrus prioritetus. E, pirmiausia, nusprendėme sustelti ties rizikos mažinimu, tai yra vienas iš primkiančios valstybės prioritetų. Ir E, norime e, susitarti su parlamentu dėl skubių rizikos mažinimo pasiūlymų, e, o dėl kitų problemų tikimės gero bendradarbiavimo tarybos lygio ir tokiu būdu ir toliau dirbsime su indėlių draudimo sistemos reikalais. Galiu tik tai dar kartą pabrėžti, kad ir toliau e, e, sieksime užbaigti bankų sąjungą, e, kursime indėlių garantijų sistemą ir savai mes sprantama kalbėsime apie įvairias alternatyvas, svarstydami indėlių draudimo sistemos klausimus. Dėkui e, Sven Gygold. Kągi ir iš mūsų pusės, iš žaliųjų frakcijos e, pusės taip pat sveikinimai jums. Aš jau anksčiau esu sakęs, kad e, užjaučiu jūsų šalį, romantiškai prisimenu vienas atostogas jūsų šalyje, tikrai puikia vieta ten būti. norėtumėte daugiau išgirsti, gerai, vėliau asmeniškai ir prie laus bokalo. Manyčiau, kad e, vienas iš prioritetų būtų užbaigti darbą su kovos su pinigų plovimu direktyva ir kad tą padarytume, yra dar taryboje neišspręstų klausimų. Mūsų parlamentas daug nuveikė, e, tirdamas Panamos dokumentų atvejus e, ir e, čia, e, sakysime, dėl nusavybės registrų ir žemės registrų norėtume matyti daugiau darbo Taryboje e, jūsų šalis daug čia nuveikusi, e, tai susiję su skaidrumo reikalais, norėtume daugiau e, skaidrumo, ar tai būtų nusavybės, žemės nusavybės dalykai, ar tikrųjų savininkų dalykai. Mm. Toliau žaidžiant e, su žodžiais, tai e, ir žodis evasion angliškai vengimas lietuviškai prasideda raidė E, kaip ir Esto, Estonija, kaip ir Estija. Aš e, noriu paklausti apie jūsų a, mokesčių sistemą. Ji labai keista, nes e, Jūs sakote e, nulinį tarifą, jeigu e, įmonė pelną panaudoja vėl, e, tai kaip tai taikytina užsieniečiams. Tai kelia mums tam tikro nerimo. Na ir dar dvi greitos problemos. Turime pasiūlymą e, dėl e, tarpininkų. E, Visas politinės frakcijas pritarė komisijos pasiūlymui. Deja, šiandien diskusija tuo klausimu ECOFIN taryboje buvo atšaukta. Ar galite patvirtinti, kad ir toliau dirbsite su šiuo dokumentu pirmininkaudami, nes tai labai svarbus dokumentas siekiant pažangos. Na ir Galiausiai e, dažnai sakoma, kad ekonominėse finansinėse klausimuose Estija dažniausiai sutarė su Vokietija. Tai aš noriu paklausti, e, gal e, duotumėte pavyzdžių, kai jūs iš esmės nesutinkate su ponu Šoiblė. Vienas ar du pavyzdžiai tokio nesutarimo tikrai būtų pravartu išgirsti. Ačiū. Eite, küsimus eest. Labai ačiū už klausimą. teema siin tõstatus, sest tegelikult ma koolis olen õppinudki saksa keelt. Dėkoju e, dar kartą Jums e, už klausimą apie Vokietiją. Aš tiesą sakant, e, vokiečių kalbą mokykloje mokiausi ir aš manyčiau, kad ir su panu Šoiblė vokiškai galėčiau pakalbėti. E, džiaugiuosi taip pat išgirdęs, kad e, jūs tarptų žmonių, kurie puikiai Estijoje esate praleidęs laiką. Aš e, tik galiu spėlioti, dėl ko taip įvyko. Na, bet dabar e, grįžtant prie klausimo apie direktyvą dėl kovos su pinigų plovimu. Estijai tai taip pat yra labai svarbi tema. Tikimės, kad trialogo sustikimai e, bus užbaigti kuo greičiau ir rytoj pasinaudosime progą žengti konkrečių žingsnių. Šią kryptim Malta puikiai padirbėjo pirmininkaudama ir e, truputį liūdna matyti, kad tas svarbus e, pokyčių e, dokumentų paketas kur patenka ir direktyva dėl kovos su pinigų plovimu, įstringa, kad e, ir kad dėrybose e, įstringama ties viena tema, tai yra informacijos atskleidimas. Taryba mano, kad e, turime, turime garantuoti, kad e, teisės aktai e, bus solidus, atsparus. Deja, šiandien valstybės narės kompromiso dar nesurado. Bet, kaip aš jau sakiau, čia vis tik nėra mūsų dokumentų rinkinio esminis elementas. Mums reikia sustarti dėl pačių svarbiausių elementų, e, kalbant apie kovos pinigų plovimu. Rytoj įvyks e, trialogo posėdės ir nuo tos temos mes iškart ir pradėsime diskusiją ir tada pamatysime, e, kokie bus galutiniai sprendimai, kalbant apie informacijos viešinimą e, ir apie tokius dalykus kaip e, faktiniai savininkai. Dabar dėl Estijos mokesčių sistemas norėčiau jūs šiek tiek nuraminti. E, pajamų mokestis ar e, įmonių pelno mokestis nėra nulinis, tai 20 procentų, e, kuomet pinigai išeina iš įmonės. Mūsų mokestinė bazė yra labai plati, neturime sektorinių ar regioninių. E, išlygų gal e, vienas iš e, tokių specifinių elementų, kad mes apmokestiname pelną, kai jis yra paskirstomas. Na ir dar dėl tarpininkų. Ar galite labai trumpai atsakyti dėl tarpininkų, jeigu norite atsakyti? Se see on tegelikult äh, võrdlemisi uus ettepanek komisjonilt, mida Na, šis komisijos pasiūlymas yra pakankamai naujas. Komisija šį pasiūlymą tik šiandien pristatė ministrams ir, žinoma, savo darbų programoje e, mes jį svartysime. Dėkui. Thank you. Um, Barbara Kap. Ačiū. Barbara Kapel. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė ministrė, kad atvykot pas mus ir aptarėt čia komitete pirmininkavimo prioritetus. Malonu man kalbėti vokiškai, jūs pats paminėjot, kad jūs mokėtės vokiečių kalbos, Aš e, šiaip neturiu dabar, negaliu išsakyti emocingų e, liaupsnių Estijai, kaip kiti kolegos, bet e, ateinančią savaitę lankysiuos jūsų šalyje. Pirmas klausimas. Biudžeto politika. Jūs paminėjot, kad aptarinėsit šalims skirtas rekomendacijas. Tai svarbus klausimas, nes valstybės narės tas rekomendacijas per lietai įgyvendino. Tad e, čia turbūt bus svarstoma, galbūt jūs turėsit minčių, kaip būtų galima paskatinti valstybės narės geriau įgyvendinti rekomendacijas. Jūs paminėjot paskatas, bet gal detaliau galėtumėt paaiškinti, kokių paskatų e, esat numatę tam, kad valstybės narės geriau įgyvendintų rekomendacijas. Kita tema - sąžiningas apmokestinimas paminėjot skaitmeninę ekonomiką. Mes parlamente daug apie tai kalbėjom, kai aptarinėjom mm, apmokestinimą skaitmeninės ekonomikos kontekste. Jūsų ekonomika skaitmeninimas labai veikia. Skaitmeninėje eroje iš tikrųjų galima imtis daug didelių priemonių. Antai pateiktas pasiūlymas dėl uh, elektroninių knygų, kurioms būtų galima numatyti mažesnį PVM tarifą. Galbūt bus galima pasiekti. Dėl prekybos internetu, tai galima kaip pavyzdį paminėti Jungtinę karalystę, gerosios praktikos pavyzdį. Antai e, kai taikomas at, at, grįžtinis apmokestinimas ir panašiai. Toliau, trečias klausimas - kova su mokestin, mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Ta klausimą mes irgi ES plačiai ir ilgai aptarinėjam ir pateikti, pateiktas ne vienas veiksmų planas. BEPS antai e, mokesčių bazės e, erozijos klausimai. Ar mes turėtume laikytis tos nuostatos, ar galėtume eiti toliau čia parlamente. Ką jūs kaip Ekofino tarybos pirmininkas manytumėt tais klausiais? Ačiū už klausimus. Skaitmeninė ekonomika. Manytume, reikėtų persvarstyti nuolatinės veiklos vietos savoką kaip apmokestinimo bazę, bet mes kartu turėtume į tą savoką įtraukti ir virtualią e, veiklos vietą ir su tuo susijęti mokestinius įsipareigojimus. ES šioje srityje galėtų pirmauti ir mes tikrai pasirinkę žengti pirmuosius žingsnius elektroninę priekybą. Per Maltos pirmininkavimo laikotarpį pasiekėm platų susitarimą dėl teisės akto pasiūlymo šioje srityje, nes tas pasiūlymas buvo labai svarbus vienos bendros skaitmeninės rinkos kūrimui, kartu svarbus strateginė prasme ir pačiai Estijai. Mes per lapkričio ekofino tarybą sieksim susitarimo, norėtume, kad susitarimas būtų pasiektas ir tikrai būtume dėkingi, jeigu parlamentas mums padėtų. Suvokiam, kad e, šis pasiūlymas turi tam tikrų techninių detalių, sunkumų, tokių kaip elektroninės platformos, ir kiti klausimai, bet mes pasiruošę ieškoti sprendimų. Turim ne vieną planą. Ketinam pateikti konkrečių pasiūlymų. ir perimsim tuos darbus, e, e, kurie, kuriuo, kuriuos e, mums pavedė pirmininkavusioji Malta. Ir konkrečiai gilinsimės į to šios ryties teisės akto konkrečius straipsnius, aptarsim juos ir svartysim elektroninės priekybos sandorių apmokestinimą. Tad ieškosim sprendimo. Ačiū. Tai bus žingsnis į įmonių bendros pelno mokesčio bazės sprendimą. Ačiū, Anne Sander. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Aš irgi džiaugiuosi tą galimybę pasikeisti nuomonėmis. Turiu vieną klausimą, Pone ministrė, taryboje neperseniausia patvirtinta taryba dėl kreditorių hierarchijos. Turiu galvoje e, bankų pertvarkymo direktyvą ir buvo patvirtinta, kad tam tikri elementai e, bus e, aptarinėjami skubos tvarka. Tai gal jūs, kaip pirmininkaujančioji valstybė, mums pasakytumėt, kaip ketina dirbti su bankų sąjungos e, dokumentų paketo e, likusiais, e, likusiom temom. Ir čia aš pažiūrėjau visą, visą seriją santrumpų būtent dėl CRL, CSM, CRM ir panašiai. Atsakymas. Ačiū už klausimą. Mes kaip pirmininkaujančioji valstybė norė, norėtume ir toliau dirbti su rizikos mažinimu bankų sektorio klausimu. Norėtume, kad būtų priimta naujų ar reformuotų priemonių, kuriomis būtų galima užtikrinti finansinį stabilumą, pasiekti jo tikslų. Tai svarbu tiek ES, tiek valstybių narių lygių. Pusiausviros ieškojimas atliekant priežiūrą, pertvarkant bankus irgi labai svarbus klausimas. Ir mes kuo labiau stengsimės atsižvelgti į ekonomikos poslinkius, teks e, ieškoti proporcingo sprendimo įgyvendindami nacionalinius susitarimus mes turėtume nepamiršti Europos rinkų ypatumų. Ačiū. Poltank. Ačiū pirmininkė. labai gerai, kad pirmininkaujančioji Estija deramą dėmesį skirs skaitmeniniai ekonomikai ir kartu apmokestinimo klausimams. Tikrai skubus klausimas ir e, reikėtų ne vien mąstyti, bet ir konkrečiai veikti. Mano klausimas iš dviejų pusių. Norėčiau, kad jūs E, konkrečiau paaiškintumėt, ką ketinat daryti, kokiu minčiu turit e, skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo klausimų. Jūs sakėt, kad reikia Europos vienos, vieno Europos požiūrio, o ne 27 valstybių narių požiūrio. Tai e, susidurta su sunkumais Italijoje, Prancūzijoje, e, Ispanijoje, turiu galvoje bankus, tad reikia vieno požiūrio, ypač turiu galvoje apmokestinimo, pelno apmokestinimo sistemos reikalingumą. Kitas klausimas, kai kalbama dabar apie apmokestinimą skaitmeninės ekonomikos sąlygomis ir įtraukiant tai irgi į priežiūros stebėsinus e, pertvarkymo sritį, tai yra gerai. Bet e, ar čia iš tikrųjų galima tada kalbėti apie du kelius? Nes e, vienas kelias, kad kai bus apmokestinami skaitmeninės ekonomikos rėmose atliekami sandoriai kad čia bus tiesiog vienas kelias, viskas bus viena sistema, o ne kažkokie du paralelūs keliai. Atsakymas. Labai ačiū už šiuos klausimus. Atsakydamas į prieš tai pateiktą klausimą, jau pateikiau ir atsakymą į jūsų klausimą. Apmokestinimas sandorių atliekamų skaitmeninės ekonomikos sąlygomis yra tikrai labai svarbus klausimas ir kaip jau anksčiau sakiau, mūsų šio laikinėme pasaulyje ne vien veiklos fizinė vieta svarbi apmokestinimo sumetimais, mes turėtume sugebėti įvardyti ir į virtualią veiklos vietą Tai svarbu, kad galėtume deramai apmokestinti elektroninės, elektroninius, tai yra elektroninės, atsiprašau, skaitmeninės ekonomikos sandorius. Turėtume sparčiai ieškoti sprendimų. Be to paminėjau bendros įmonių pelno mokesčio bazės klausimą. pelno mokesčio bazės konsolidavimas įmanomas tik tada, kai tai bus pasiektas susitarimas. Taip, kitai žodžiai tariant, jūs nenorit konkrečiai kalbėti, bet aš pri, vėl grįšiu prie antros savo klausimo dalies. Ji gana paprasta. Dabar, kai e, apmokestinami skaitmeninės ekonomikos produktai. Ar čia jūs tą laikot bendros pelno mokesčio bazės srities klausimų, ar tą įsivaizduojat kaip kažkokią, kažkokio antro kelio, paralelaus kelio e, dalyką. Tai ne tiek techninis, tai daugiau politinis klausimas. atsakymas. Ačiū. Taip, turėčiau patikslinti atsakymą. Viena problema yra aiški, o problema yra ta, kad valstybės narės nenori atiduoti, atsisakyti kompetencijos uh, tam tikrose apmokestinimo srityse ar apskritai apmokestinimo e, kaip po tokio klausimais. O dabar situacija yra tokia, kad e, kai kurios valstybės narės e, labiau laikosi tokios nenorų atiduoti kompetencijos klausimų. Bet vėlgi, uh, E, apmokestinimas skaitmeninės ekonomikos e, kontekste bus būtent e, CCBT klausimo dalis. Tai, ačiū, Morgan. Ačiū. Žvelgiant į jūsų pirmininkavimo programą ir kaip jūs padarytumėte šiandien per savo pasisakymą, malonu matyti, kad jūs norite pajudėti į priekį dirbant su Bankų sąjungos ir Kapitalų rinkų sąjungos dokumentais. <clears throat> Be to, pirmininkavimo metu, bent jau preliminariame etape, bus numatyti principai e, artėjančiam Europos semestrui. Kai dėl tolesnio ES finansavimo, jūs sakote, kad norite modernizuoti PVM sistemą, jūs tai pabrėžėte. Be to vyksta diskusija dėl bendrosios įmonių mokesčių bazės ir sakėte, kad pradėte diskusijas dėl skaitminės ekonomikos apmokestinimo. Žinia, kad kai kuriais iš šių klausimų yra labai skirtingos nuomonės tarp valstybių narių, taigi lengva nebus. Norėčiau pasakyti, kad kiek esu susipažinęs, nepaminėta būtinybė ES biudžetui numatyti nuo savų išteklių šaltinius. Taigi turiu tris klausimus išplaukiančius iš to. Ar galite ką nors pasakyti daugiau apie tai, kaip ketinate panaikinti skirtumus dėl mokesčių, nuomonės skirtumas dėl mokesčių, ar ketinate diskutuoti apie Europos nuosavusius išteklius. Na, o dėl ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo užbaigimo jūs kalbojate, kalbėjote apie indėlių draudimo sistemą. Tačiau ar ketinate diskutuoti ar apie Europos, eurozonos e, biudžetą? Ačiū Jums už šios klausimus. Taip, pirminkavimo metu. Pirinkavimas Estijos truks šešis mėnesius. Turime ambicingų tikslų ir norime nuveikti kaip galima daugiau savo pirmininkavimo metu, tačiau esu įstikinęs, ne viską padaryti mums pavyks. Tikiuosi, suprantate tai. Jeigu dėl, kalbėsime apie PVM sistemos modernizavimą, atsiprašau, pasiūlymo dar nesu matęs ir negaliu komentuoti, negaliu pasakyti, ar tie pasiūlymai yra geri ar blogi, ar koks turėtų būti geras sprendimas, ar ką reikia daryti. Klausimas yra platesnis, žinoma. Tai yra, ar mums reikia e, fiskalinės kompetencijos ES lygmenių ar ne. Viena vertus ne. Jeigu visi laikytume mes taisyklių, kurias esame sukūrę, tai to nereikėtų. Čia suvaidina vaidmenį ir kitos ES politikos sritis, nors galbūt jų vaidmo yra šiek tiek labiau, labiau ribotas, tačiau apskritai manau, kad nu, klausimą reikia aptarti. Tačiau kokie galėtų būtų, būti sprendimai, tai dar reikia rimtai pagalvoti. Ačiū. Thank you. Sì. Eh, sulle risorse proprie. Mm, dėl nuosavų išteklių norėčiau bent kažkokios užuominos. Tas pats dėl eurozonos biudžeto manau, kad turbūt visiškai protinga klausti jūsų, ką jūs apie tai manote. Aitäh täpsustava küsimuse eest. Ačiū. Eurozonos sistema yra sutarta. Manau, galbūt šį klausimą reikėtų aptarti kažkur kitur. Galbūt kažkas kitas galėtų atsakyti į šitą klausimą. Thank you. Ačiū. Akivaizdu, kad šią temą reikės dialogą tęsti. Parlamentas yra patvirtinęs keletą pranešimų. Vienas iš jų ragina numatyti Eurozonos fiskalinius pajėgumus. Komisijos dokumentas apie tai yra, aišku, šis klausimas yra sudėtingas ir mes nesiekime, kad Estija savo pirmininkavimo metu per pusmetį užbaigtų ir APS e, kūrimą, tačiau aišku, kad reikia žingsnių, žengti žingsnių e, diskusijoje ir kita neformaliai kofin taryba bus puikiai proga apsikeisti nuomonėmis dėl komisijos dokumento dėl ES ateities, kaip e, minėjo čia kolega, ir biudžeto ateities. Tai yra taip pat sudėtingi klausimai ir šios du klausimus turbūt reikia sėti. Na, bet ačiū Jums už šį vaisingą apsikeitimą nuomonėmis. Turėsime progų dar išplėtoti kai kurias temas, kai kurios iš jų bus aptartos mūsų rytoj, na ne asmeniškai, bet tarp mūsų dviejų institucijų per trialogus rytoj. Ir tikimės, kad šis apsikeitimas nu, nuomonėmis suteiks impulsų trialogams rytoj ir mūsų bendradarbiavimas plėtosis pozityviai ir konstruktyviai per artimiausius mėnesius, kad Europai duotume konkrečių rezultatų siekiant augimo, inovacijų ir darbo vietų kūrimo. Labai ačiū. Posėdis baigtas.